prie kito darbo tvarkės klausimo registro kontrolė ir komisijos ekspertų grupių sudėtis. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Dejong pranešėjui. Keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekspertų subalansuot, grupių subalansuota sudėtis yra labai svarbus klausimas. Mes matėme, koks, kas įvyko Isdalgate atveju. E, ten ekspertų grupė buvo, e, susidėjo būtent daugiausia iš automobilių pramonės atstovų. Ir būtent jie negirdi ir nenori klausyti nevyriausybinio organizacijų, kurios pasisako už aplinkos apsaugą. E, Nevyriausybinės organizacijoms labai sunku tačiau e, jos e, komisija nenori jų girdėti. Parlamentas primin, primena, kad e, Komisijos darbė čia yra daug spragų ir jinai turi tas spragas užpildyti. Aš su komisija turėjau daug neformalių kontaktų dar praeitos kadencijos metu, o po 2014 metų rinkimų mes atsidūrėme aklavietėje. Komisija nusprendė, kad būtent mes turime pasakyti, jog ekspertų grupės yra prastos sudėties, o tada komisija turi sureaguoti. Tačiau į viską reikia pažiūrėti atvirkščiai, visiškai logiška, kad jeigu laikomės principo komisijos sekretorijate, tai e, matome, kad tik vienas, e, vienas iš jos pareigūnų žiūrėjo, kad ta ekspertų, tos ekspertų grupės sudėtis būtų teisinga. E, Tačiau visų pirma, komisijai reikia apsišluoti savo kieme, o mes biudžeto komitete nusprendėme užsakyti studiją ir pastebėjome, kad tos studijos rezultatai labai neigiami, nes mes galime konstatuoti, jog trūksta skaidrumo ir trūksta pusiausviros. Daug kas neatspindėta, taip pat neatspindėta, e, taip pat nėra užtikrinama prieiga prie protokolų. Taigi komisija E, lyg ir pradeda laikytis e, žaidimo taisyklių. Tai yra geras dalykas, tačiau mes ne, su mumis nesikonsultuojame nei formaliai, nei neformaliai. Mes norime dabar uh, E, surašyti atitinkamą pranešimą ir aš taip pat e, parašiau pranešimą, komisija sureagavo ir raštu, dėje yra tam tikrų klausimų, kuriais nesutarėme. Pana Timermansą mes informavome, e, mūsų konsultacijos vyko pozityvioje atmosferoje, tačiau dėje iš mūsų pranešimo labai nedaug kas buvo gyvendinta praktikoje, labai nedaug į ką atsižvelgta. Komisija ne, neaišku, ką e, nori e, daryti, kas turi būti atstovaujami e, e ekspertų grupėje, kaip ten turi būti atstovaujama interesams, e, kokie kriterijai kok, turi būti pasiteikiami siekiant subalansuoti e, ekspertų grupę sudėti. E, taip pat E, tose grupėse turi dalyvauti labai e, aktyviai ne, nevyriausybinės organizacijos. Šešta, nebent daug kas prieš šintųsi, visi protokolai turi atspindėti aiškės gairias. Septini reikia vengti um, interesų konfliktų, e, kad jų nepasitaikytų atsakingų darbuotojų e, e, praktikoje. Ir komisija tikiuosi, kad dabar pažvelgsi viską pozityviau. Raginu komisiją E, parašyti pranešimą apie šių taisyklių taikymą iki 1 Liepos ir e, užtikrinti kuo daugiau skaidrumo. Labai ačiū. Ponas Marijas, prašau, spontaniški pasisakymai. Ačiū. E, gerbiamoji pirmininkė, kalbant apie skaidrumą, reikia pasakyti, kad daugelis ekspertų grupių nepakankamai gerai subalansuotos. Registrus turime kontroliuoti, nes jeigu skaidrumo trūksta, tai piliečiai mumis nebepasitikės. Mums reikia rasti būdus, kaip efektyviai reformuoti ekspertų grupės remiantis skaidrumo ir lygiateisiškumo principais. Nuo praeitų metų gegužės 30-osios Europos komisija yra numačiusi horizontaliasias grupių funkcionavimo taisyklės. Tai turėtų būti uh, oficialių kvietimų, oficialių konkursų suorganizuotos grupės, jų atranka turi būti skaidri, bet registras turėtų įvesti dar didesnį skaidrumą ir aiškumą dėl metodų, pagal kuriuos į e, nepakankamai atstovaujamas darbo grupės bus kviečiami NVO atstovai. Ačiū. Labai ačiū, ponė Konečna. Ačiū. strukturální krize přišlo mi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 išrinktieji atstovai norime paprašyti komisijos būti skaidresne ES piliečių atžvilgių. Mes priekaištaujame komisijai, kad ji nesurengė konsultacijų, nepamirškime, kad labai svarbu kad e, visuomenė, e, pilietinė visuomenė ir visi socialiniai partneriai būtų įtraukti į šį darbą. Jeigu komisija sugebėtų tą padaryti, tai rytoj jau mums nebereikėtų šių klausimų aptarti aptarinėti. Bet kokiu atveju ačiū kolegams už šį puikų pranešimą. Dėkoju, dabar žodį suteikėme komisariai. Ačiū. Gerbiamoji pirmininkė, garbėjai nariai, norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Dejong už darbą šiuo labai svarbiu klausimu. Mes tam galime pritarti. Manome, kad taisyklės yra esminės svarbos, siekiant užtikrinti patariamųjų ir ekspertų grupių legitimumą. E, šios sudėties komisija didelį dėmesį skiria e, ekspertų atliekamam darbui politikos formavimo srityje. Esame numatę griežtesnės vidaus taisyklės, kad šios grupės atliktų savo vaidmenį skaidriai ir pagal apskaitos taisyklės bei įgaliojimus. Noriu akcentuoti vieną aspektą, esminį aspektą ekspertų grupės E, daro didelį įnašą į komisijos darbą įvairiose politikos sritise, daugelis iš kurių yra labai techniški ar specializuoti. Tačiau e, manau, kad labai svarbu priminti, jog nepriklausomai nuo to, kokį patariamą jį balsą turi e, šios grupės, vis tiek jos išlieka patariamosiomis struktūromis čia bet kokie sprendimai ar priemonės, kurios yra tvirtinamos, yra komisijos ir vien tik tai komisijos atsakomybė. Uh, Kai ši komisija pradėjo darbą, mes nusprendėme, kad ekspertų grupių taisyklės reikia peržiūrėti, kad būtų geriau atspindimas komisijos įsipareigojimas veikti skaidriau ir apskaitingiau. Prieš tvirtinant naujasias taisyklės įsiklausėme ir šios parlamento e, ombus, e, valstybės kontro, e, Europos kontrolieriaus ir nevyriausybinio organizacijų nuomonės. Po intensyvių konsultacijų praeitų 2009 m. gegužę komisija naujas taisyklės patvirtino, kurias mes, beje, jos yra privalomos e, visoms komisijos tarnybos, mes jas laikome kaip priemonę, padėsiančią ženkliai pagerinti ekspertų grupių darbo subalansuotumą, veiksmingumą ir skaidrumą tai yra pozityvus atsakas įvairiems pasiūlymams, kuriuos išgirdome iš jūsų ir iš Europos kontrolierius. Štai keletas pavyzdžių. Naujose taisyklėse dar kartą patvirtinamas komisijos įsipareigojimas siekti, kad ekspertų grupių sudėtis būtų subalansuota. Komisijos tarnybos turėtų pasirūpinti, kad atstovavimas būtų subalansuotas. Čia kalbu ne apie matematinį subalansuotumą, nes to būtų sunku pasiekti visais atvejais, bet kalbu apie maksimalų subalansuotumą žinių, patirties, interesų, lyties ir geografinės kilmės pagrindų. Šios taisyklės iš esmės pakeičia ir užtikrina didesnį skaidrumą. Nustatome naują ekspertų grupių registrą prie kurio gali prisijungti ir visuomenės atstovai. Čia rasime išsamesnę informaciją apie tai, kuo užsijima tos darbo grupės, ką aptarinėja. Komisija siekia, kad ir paraiškų Um, skelbimo informaciją publikuotume šiuose registruose, taip pat būtų paminėti ekspertai, kurie yra paskirti. Ir tai yra tikrai didelis žingsnis į priekį, kadangi ir šis parlamentas nuolatos kviečia užtikrinti tą didesnį skaidrumą. Dabar ir atrankos procedūros tapo skaidresnės ir traukesnės, kas prisideda prie ekspertų grupių bendro subalansuotumą. Antra, e, registracija registre yra prielaida, kad suinteresuotųjų šalių organizacijų nariai galėtų būti paskirti į e, šias ekspertų grupės. Tai reiškia, kad yra absoliutus skaidrumas dėl interesų, kurie yra atstovaujami ekspertų grupėse. Trečia, e, visi dokumentai, kuriuos rengia ekspertų grupės, dabar jau publikuojami registre, e, kaip ir protokolai, posėdžių protokolai, kas visaiškai logiška. Be kita ko, ekspertų grupės gali E, nuspręsti viešai posėdžiauti, kad visuomenės nariai galėtų sekti posėdžius. Ir paskutinis pasiekimas, nemažiau svarbus, tai yra tai, kad siekėme išvengti interesų konfliktų. Pagal naujasias taisyklės nepriklausomus ekspertus galima uh, skirti tik tai įvertinus jų uh, deklaracijas, kuriuose jie turi deklaruoti, kad, nėra, kad nesama interesų konfliktų. Uh, E, komisijos tarnybos beje tai ištiria ir nustato, ar tikrai skiriamas asmuo tokio konflikto neturi. O visi, visos išvados yra skelbiamos registre. Taigi šios taisyklės yra parengtos E, bendram tikslui pasiekti, tai buvo komisijos ir jūsų parlamento tikslas, tai yra užtikrinti didesnį ekspertų grupių atskaitingumą. Komisija yra įsipareigojusi griežtai šias taisyklės taisykti taisyti ir mes tikrai tikime, kad jūs seksite ir vertinsite, griežtai vertinsite mūsų veiklą. Tikimės, kad ir toliau dialogo pagrindu su parlamentu dirbsime ir seksime tai, kas nuveikta šioje svarbioje srityje.